Employment Committee proceeds. Dabar užimtumo komiteto posėdis ir šeštasis darbo tvarkės klausimas. Tai yra deleguotojo reglamento keitimas dėl Europos socialinio fondo. Tai yra labai svarbus mūsų komiteto įklausimas. Tikiuosi, kad yra komisijos atstovų kas nors, ponė Supova, užimtumo generalinis direktoratas. Ačiū, kad palaukėte galimybės pradėti diskusiją šio klausimu. Ar jūs pasiruošusi kalbėti? Prašom, ponė Sukova. Labai ačiū. Aš noriu pristatyti pirmąjį deleguotojo reglamento pakeitimą, e, reglamento patvirtinto praėjusiais metais komisijos kolegijoje Liepos 19 dieną, 9 dieną. Pagal socialinio fondo reglamentą komisijai leidžiant e, apibriežti vieneto kainas ar fiksuotas sumas, kurių pagrindų kompensuojamos valstybių narių išmokos už tam tikras operacijas ir atitinkamai šios mus galima koreguoti. Kaip sakiau, reglamentas patvirtintas praėjus metų Liepos mėnesį, jis įsigalėjo gruodžio 18 dieną praėjusiais metais, kai taryba ir parlamentas tam nepaprieštaravo. 14 straipsnio e, nauda viršėjo paprastas galimybės, nes deleguotasis aktas mato teisinį iškumą, taip pat sumažina audito apimtį, nes auditas apsiriboja pasiektų rezultatų patikrinimu ir tai leidžia daugiau dėmesio skirti rezultatams, o ne apskaitai ir kontroliai. Vieneto kainos ir supaprastintos e, e, galimybės gali būti taikomas operacijoms, kurios šimtų procentų perkamas iš viso, viešųjų lėšų, net tos standartinės kainos taikomas išmokų prašymams, kurios valstybės narės pateikia komisijai, bet jos nebūtinai atitinka tai, ką valstybių narių valdymo institu, institucijos išmokėjo naudos paramos gavėjams. Taigi, tokiu būdu valstybės narės gali taikyti savo apskaitos praktiką ir reglamentas leidžia taip pat preliminariai iš anksto sutarti su valstybės narėmis, kurios taiko reglamentą, pakoreguoti automatiškai be ekspost tikrinimo tų korekcijų. Kol kas 14 straipsnio pirma dalis E, leido iki šiol patvirtinti tokį deleguotąjį aktą. Deleguotas reglamentas patvirtintas praėjusiais metais dabar nekeičia, nekeičiama pagrindinė reglamento dalis, apimti, apimtis įvairūs dalykai, supaprastinės galimybės, sumos, išlieka tokios pačios, kaip ir praėjusiais metais patvirtame tekste. Tik tai priedai prie darbuotojo reglamento yra koreguojami, nes komisija ir toliau dirba su valstybės narių valdymo institucijomis, kad sukurtų tokias paprastintas e, kainuojimo galimybės, kad po to būtų galima sutarti dėl korekcijų. Čia kalbam apie Švediją ir Prancūziją Ir mes dabar siūlome priedą, kuris įtrauktų taip pat Belgiją, Belgijos vieną veiklos programą ir Čekijos vieną programą. Kaip minėjau, pagrindinėme tekste niekas nesikeičia. Mes mm, dirbom, dirbome nemažai su Čekija ir Belgija, kad šis priedas būtų parengtas. Dabar intensyviai dirbame su Italija, Malta, Italija, Slovakija, Niderlandas dėl deleguotojo akto pakeitimo ateityje, galbūt šiais metais. Ir galbūt grįšime vėl pas jūs rudenį su kitu deleguotojo reglamento pakeitimu, kai jis bus papildymas dar keliomis valstybėmis narėmis. Trumpai noriu pristatyti turinio, priedo turinį, pirmiausia, dėl Čekijos. E, numatyto, nustatytos penkios vieneto kainos, kurios apima visus veiklos aspektus, siekiant padidinti vaikų priežiūros e, priemonių prieinamumą. Čia prioritetinė ašis susijusi su užimtumu. Šių veiklos tikslai yra naujų vaikų priežiūros įstaigų vietų didinimas numatytas, o suma nemaža yra 160 milijonų čekijos kronų. Analizė ir darybos tarp e, komisijos ir čekijos e, apėmė skaičiavimus dėl standartinių vieneto kainų pagristų e, istoriniais duomenimis, taip pat rinkos apžvalgomis. Kartais tai užtrunka šiek tiek ilgiau. Detaliai nekalbėsiu, matote penkis skirtingas taikymos rytis e, vieneto kainoms naujoms, naujai sukurtoms vietams. Čia bus finansuojama 1,6 milijono kronų ir esamų vietų e, perdarimas ir e, bus skiriama parama vienam veiklai. Išlaidos pakankamai didelės - 142,6 milijonai čekijos kronų. E, Priežios darbuotojų apmokymas taip pat 1,8 milijono ir parama įstaigų nuomai. Čia ne 56 eurai turėtų būti, 56 kronos vienam vaikui šešiems mėnesiams, kurios bus mokamos. Belgija veiklos apimtis yra du vieneto kaštai, čia du tipai ir tai yra susiję mokymai darbo vietoje, kas liek, e, leidžia dirbti darbą ir profesinis mokymas leidžiantis gauti darbą, bendresnis mokymas. Išlaidos pagristos istoriniais e, duomenimis, kurios pateikė Flandrijos užimtumo tarnybos, nes čia kalbama tik tai apie Flandrijos veiklos programą. Vieneto kainas bus mokamos, kai turėsime sėkmingą rezultatą. Taigi asmo, kuris buvo mokama, mokamas, pradeda dirbti praėjus trims mėnesiams po mokymo pabaigos. Belgija nemano, nema, nenumato keisti sumas. Individualus bendrovėje mokymas reiškia, kad asmuo per įdarbingumo tarnybą įdarbinamas, mokamas, mokomas darbe ir galiausiai su juo pasirašoma sutartis dirbti toje bendrovėje. 1439 eurai asmeniui, kuris bus apmokamas, būtų sumokėti tie pinigai bendroviai. O kai užimtumo tarnybos e, organizuoja mokymus, tuomet procesas ilgesnis. Pirmiausia, randami tokie žmonės, e, parengiami jų profiliai, e, išsiaiškama, kokie yra jų poreikiai, kokius įgūdžius reikia suteikti. Taigi, apmokius juos padedama surasti darbą ir vienam įdarbinimui suma skirta, skiriama yra 8466 eurai. Flandrijos e, veiklos programa numato išspręs, išleisti vieną milijoną eurų per tos supaprastintas galimybės. Jeigu turite klausimų, aš mielai atsakysiu. Ačiū. Dėkuoju. Dėkuoju Jums už informaciją. Dabar suteiksiu žodį poniai Moran Šatie. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė. Labai ačiū komisijai gerbiama Adriana labai aiškiai pristatė e, šį klausimą, kuris susijęs su deleguotu e, reglamento, e, reglamento iš Europos socialinio fondo keitimą. Mes šiandien komitete kalbame apie supaprastinimą ir apie sustiprinimą rezultatų reikia užtikrinti geresnę veiklą reglamento pagalba, bet nepakeisti keičiant e, reglamento esmės. Reikia užtikrinti veiksmingumą ir toliau. Ir mes tikrai remiamą e, tokį siekį užtikrinti e, didesnį veiksmingumą ir pritarėme pakeitimams, kurie uh, E, atspindi mūsų siekį sustiprinti Europos socialinį fondą ir pratesti jo galiojimą. E, dar e, trumpai, kad viskas visiems būtų aišku. Labai gerai kalbėti apie keitimą. Jūs kalbėjote, pateikėte pavyzdžius išreikštus Čekijos koronomis, bet būtų labai neblogai matyti ir atitikmenį eurais, nes ne visi iš e, mūsų pripratę prie to valiutos vieneto būtų kur kas geriau, jeigu mes galėtume e, ateityje matyti e, tokius duomenis. Tai a, tiek ir dar kartą dėkoju. Ačiū. Prašom žodis jums. Norėčiau e, pritarti poniai Maranšatie. Būtų tikrai labai naudinga, jeigu matytume skaičius e, eurais, nes 57 7 e, kronos vaikui, tai yra 2 eurai. Ir galbūt galime pamatyti skaičius išreikštus eurais, nes labai sunku įsigilinti, nes jūs pateikite labai daug naudingos informacijos ir būtų labai įdomu pasižiūrėti. Dėkoju. Ir tikimės, kad komisija pateiks informaciją duomenys išreikštais e, eurais. Išreikštus eurais e, Aš žinau, kad 56 e, čekijos kronos yra panašu, e, apitikrai 2 eurai, bet tai atspindi situaciją su arimu su valstybėmis narėmis. Deleguotą akte mes galime pateikti jums naujesnį informaciją apie vieneto e, sąnaudas ir kainą eurais, tačiau deleguotame akte turi būti nurodyta valstybės narės valiuta, nes valstybė narė siunčia mums e, prašymus dėl apmokėjimo savo išreikštus valiutą. Mes pateiksime jums naujasnį informaciją apie vieneto kainą ir apie e, išaišką eurais Bet reikia prisiminti, kad jeigu valstybė narė nenaudoja euro kaip valiutos, tai e, viskas bus išreikšta tos šalies valiuta. Tai susijęs su supaprastinimu, mažiau laiko kontroliai, mažiau e, erdvės e, klaidoms, netikslumams informacijos, kuri pakliūva į komisiją ir taip pat valdymo uh, institucijos e, gali užsitikrinti, kad viskas yra sumokėta tada, kai pasiekti rezultatai. Penkios valstybės narės dabar su mumis diskutuoja ir tikimės, kad daugiau prisijungs. Ačiū, mums patinka supaprastinimas, bet jeigu galėtume eurais matyti išreikštus skaičius, tuomet galėsime suprasti, koks yra lygmuo. Mums kaip politikams būtų tai kur kas geriau. Nu- Buvo tikrai labai naudinga jūsų išklausyti ir mes e, toliau sieksime, kad šio fondo lėšas būtų naudojamas kaip galima geriau. Užimtumo komitetas gali išreikšti prieštaravimą dėl pasiūlymų iki balandžio 22 dienos, o terminas tarybai ir parlamentui pasiek, išreikšti m, mm, prieštaravimą yra gegužės. E, 18 dieną. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. E, prisitaikymo prie globalizacijos e, padarinių fondas. Suteiksiu žodį poniai Harkin. Prašom. Ačiū pirminkite. Pranešime e, žiūrima į šio fondo veiklą, į jo pridėtinę vertę, e, nagrinėjamas pirminis reglamentas, e, reformos ir naujausia reforma apžvelgiama, kuri įvyko 14 metais. Aš rengdama pranešimą e, gilinausi į visą eilę dokumentų, įskaitant audito e, rūmo ataskaitą, komisijos dokumentus, pažiūrėks post vertinimą šio fondo veiklos ir į Europos parlamento rezoliucijas, darbo grupės dėl šio fondo diskusijų dokumentus, Europos parlamento mokslinių tyrimų e, tarnyba taip pat parengė savo ataskaitą e, ir tai yra puikus dokumentas, jeigu kam nors įdomu detalės, žinau, kad ne visiems, bet galiu pasakyti, kad šis darbas tikrai papildo labai gerai komisijos ekspost vertinimus. Ką noriu pasakyti savo pranešimų akcentuoti vykstančius pagrindinius pokyčius, e, kriterijus, kurie keičiasi nuo intervencijos nuo 1000 iki 500 sumažinti, taip pat laikotarpis nuo 24 mėnesių pradžioje iki vienų metų, nuo 50 iki 65 procentų, e, nuo 50 vėl iki 60 bendro finansavimo e, lygis pasikeitė ir pagalba nuo 500 milijonų iki 125 e, milijonų per metus. Tai labai didelis pokytis. Ir dar vienas dalykas - atleidimas, kai įvyksta valstybė narė, kaip darbuotojai gali e, pasiekti fondą. Aš analizuoju pokyčius per pastarusius metus. Dabar nepristatysiu Jums išsamei detalių, bet man įdomu išklausyti kolegų nuomonę, jų pastabas. Tik keletas minčių, kurias norėčiau paminėti. Vienas iš dalykų, kuris naujas nemanau, kad e, šis fondas gali būti laikomas intervencinė priemonė, kai netenkama darbo vietas dėl tam tikrų strateginių pokyčių. Ir aš kaip supratau, jeigu ne mane pataisykite, kad komisijos narė Malstrom kalbėjo apie prekybos sustarimus ir apie tai, ką komisija darys, jeigu bus, pavyzdžiui, E, daug darbuotojų atleista. Aš kaip suprantu, kad minėtas buvo šis fondas, bet dviem trešdaliais jisai e, sumažintas finansavimas jam, o jo gali prireikti teikiant paramą e, daugeliu regionų, taigi tai nėra, gal, negali būti vienintelė intervencinė priemonė, reikės įdėkti labai rimtų pokyčių, jeigu bus norima tą daryti. Toliau apriptis. Aš e, parlamento ataskaita, kaip sakiau, tai yra puikus dokumentas, pasiremiau. Ir ten matyti, kad komisija kai kuriais atvejais panaudojo e, daugiau negu 100 procentų kriterijų, 108-110 procentų. Ir tai šiek tiek iškreipia e, duomenys. Mes turėjome paaiškinimus, kodėl ne visiškai šimtas procentų, ne, netiksliai šimtas procentų buvo apimta, bet vis tik tai mums reikia labai gerų, e, gero pagrindimo. Kai kur, pavyzdžiui, kai kuriais e, atvejais buvo įtrauktos tam tikros įmonės ir tada 520 e, skaičius atsirado bet reikia e, tikslumo dėliai kalbėti apie 100 procentų. Kita parama ne tik užimtumui, kalbant apie fondo naudojimo lėšas. Pirmiausia, tai turi būti siejama su darbo praradimu, bet yra ir emocinių dalykų ir reikia kalbėti su tais, kurie pasinau... kalbėjau su tais, kurie pasinaudojo fondo lėšomis ir uh, buvo e, pasakyta, kad tie kiti veiksmai tai labai svarbus, bet kas mane pritrenkė, kad 6 procentai lėšų skiriama administravimui. Ir vidurkis paramos yra 55 procentai. Apie tai e, mini savo ataskaitoje ir audito rūmai. Manau, kad vienas iš dalykų, kurie pasikeitė po šios ataskaitos, yra tas, kad valstybės narės dabar e, iškart pradeda e, įgyvendinti, e, e skirti fondo lėšas. Anksčiau buvo e, laukiama, pavyzdžiui, e, tris mėnesius ir dar ilgiau, kol buvo pradedamos teikti lėšos iš šio fondo, bet žmonės galėjo, pavyzdžiui, susirasti e, darbą, anksčiau būtų galėję ar lankyti tam tikrus e, kursus. Audito rūmai gana kritiškai žiūri į tai, kad valstybės narės nenumato e, kiekybinių reintegracijos, pakartotinės integracijos tikslų. Bet aš žiūrėdama į kai kurias ataskaitas, į kai kurios dokumentus, matau, kad duomenys, kuriuos gauname, ne, nėra pakankamai geri, kad galėtume vertinti priemonių veiksmingumą. Manau, kad e, reikia dar pagerinti duomenų valstybių narių kokybę, tuo pačiu metu neužkraunant joms penelik dėlės naštos. Tokiu būdu mes galėsime bent kiek aiškiau pamatyti, ką, kokia yra, ko, kiek žmonių pakartotinai integruojama. Taip pat komisija galėtų prašyti valstybių narių e, išskaidyti duomenys, kad būtų galima pasižiūrėti į skirtingas priemonės, pavyzdžiui, mokymai ir darbo paieškos, e, verslo skatinimas ir pameistrių programos Aš žinau, kad iš valstybių narių tokiu būdu prašysime labai daug duomenų ir turime atsargiai elgtis, bet reikia pasižiūrėti, kaip užtikrinti gerą rezultatą, e, tuo pačiu metu neužšalant penelydelės naštos, tai prašant informacijos. Ir taip pat reikia e, daryti aiškesnės sąsajas e, dėl intervencijų iš globalizacijos fondo ir socialinio fondo Reikia e, taip pat e, sieti ankstesnius atvejus finansavimo iš globalizacijos fondo ir naujus atvejus. Tokiu būdu mes galėtume pasimokyti iš gerų dalykų ir iš klaidų. Aš e, parengiau pranešimo projektą, bet kai kas jau pasikeitė, aš lankiausi tam tikrose susitikimuose, kalbėjau su suinteresuotais subjektais ir gavau naujos informacijos. Štai ką noriu pasakyti. Man aišku yra, kad egzistuoja didžiuliai principai e, tarp to, kaip e, e, fondas globalizacijos finansuoja atleistų, e, teikia pagalbą atleistiems darbuotojams ir taip pat kaip finansuoja tam tikrus poreikius. Reikia kalbėti apie šį aspektą, aš pritariu tokiai minčiai. Taip pat žmonės, su kuriais kalbėjau, sako, kad reikia išlaikyti uh, išlaikyti aspektą pagalbos žmonėms, kurie nesimoko ir nestudijuoja, taip vadams NEETS. E, reikia, kad jauni e, žmonės galėtų gauti paramos iš šio fondo, ar tai būtų vietos bendruomenių grupės ar kiti e, vietos veikėjai. Ir nereikėtų galvoti, kad atleisti darbuotojai ir taip vadinama needs grupė, nesimokantis ir nestudijuojantis, gali būti traktuojami vienodai. 35 procentus tiek parlamentas buvo numatęs tokią ribą, teikiant paramą, ieškant darbo galbūt mes galėtume pagalvoti apie mažesnį procentą, nes E, nors daug kas mes prašė, kad taip nebūtų daroma, bet kolegos galiausiai apsispręs. Ketvirtas straipsnio antra dalis labai svarbi, nes kalbam apie išlygas intervencijos kriterijams. Aš labai daug sulaukiau komentarų, pasižiūrėjau į kitų komitetų nuomonę. Uh, Žmonės sako, kad reikia mažinti skaičius. Mes galbūt pateiksime šį pasiūlymą, tačiau taip pat manau, jog yra svarbu mums pasižiūrėti į e, galimybės, kurias numato dabartinis reglamentas. Pavyzdžiui, aš žiūrėjau į e, visas paraiškas nuo to laiko, kai įsigaliojo naujas reglamentas 35 yra ir iš jų beveik 15 procentų paraiškų prašo mažiau negu 500 tūkstančių. Kitaip tariant, e, naudojamasi ketvirtos straipsnio bėdalimis. Dar vienas Belgijos pavyzdys. Įdomu pastebėti, kad 500. E, e 11 darb, 5111 darbuotojų buvo vienoje paraiškoje ir e, dviejose 57 minimi ir šiaip valstybės narės gali naudoti lankstumo principus, taikydamos reglamentą, kad būtų galima atsižvelgti į skirtingas situacijas atleidus darbuotojus. E, parlamento dokumente studijoje e, kalbama apie tai, kad MVI ir jų darbuotojai negali pakankamai pasinaudoti globalizacijos fondo e, lėšomis. Ir aš pateikiau atitinkamą pasiūlymą, tikiuosi, jam bus pritarta. Būtent, kad tuo met, kai valstybė narė teikia paraišką grupė įmonių konkrečiame sektorė, nes yra specialios taisyklės tam, kad galbūt komisija galėtų pasižiūrėti tam e, tikrą formatą, kaip būtų galima suteikti papildomos pagalbos, nes tai susijęs su e, tam e, tikrais nepalankiais e, momentais mažoms ir vidutinėms įmonėms. Galbūt reikėtų žiūrėti į paramos e, teikimo kriterijus, ar gal ateis kitų neblogų e, pasiūlymų, nagrinėjant toliau antro, ketvirtos straipsnio B dalį. Dar vienas dalykas - audito reikalavimai. Aš tikiuosi, kad dėl bet kokio ES teisės akto, kuriam numatyti audito reikalavimai, bus kalbama apie tai, kad egzistuoja tam tikra biurokratija. Čia vienas pavyzdys. Įmonė, kuri, valstybinė įmonė, tai yra pusiau valstybinė struktūra, kuri e, teikia mokymo, švietimo e, paslaugas. E, Jis sakė, kad visi auditoriai tikrina tie, tas pačias operacijas, tos pačius e, sandorius. Jie norėtų, kad e, būtų numatyti skirtingi patikros lygmenys, kad būtų matomas visas procesas, o ne kad kiekvienas auditorius ar kiekviena audituojanti institucija E, visą darbą darytų pati ir kartotų tas pačias patikras. Tiek ir dabar mielai išklausysiu kolegų nuomonę. To... Dėkuoju, ponas Šebasogar, EPP šešėlinis pranešėjas, prašau. Dėkuoju, pirmkė man bus nelengva kalbėti po Mariją Harkin, bet pasistengsiu tai padaryti. Šis naujas reglamentas sulaukė daug kritikos iš ankstesnio programavimo laikotarpio. Nuolatinis lankstumas buvo įve, įvestas ir naujos nuostatos buvo įvestus į šį dokumentą. Mes turime dar pasižiūrėti, ar valstybės narės galės pasinaudoti patirtimis sukaupta ankstesnėme programavimo laikotarpyje, kad būtų galima geriau panaudoti biudžetą. Pranešime labai išsaimei įvertinta stiprybė, stipriosios pusės ir pridėtinė vertė šio fondo ir taip pat numatytos galimybės, kaip geriau būtų galima panaudoti fondą ateityje būtų galima geriau e, planuoti galimą poveikį ir naudo, naudoti mm, fondą kaip intervencinę priemonę, kai yra prarandami darbai. Aš taip pat pateiksiu pakeitimus, prie, prašant daugiau paramos mažoms ir vidinėms priemonėms. Pavyzdžiui, daugiau suteikti 8 straipsnio D dalies nuostatoms. Reikėtų vienodžiau taikyti fondo lėšų panaudojimą visose ekonominiuose sektoriuose, ypač gamybos ir statybų sektorijoje, taip pat automobilių galybos ir aviacijos sektorijoje, kur daugiausia parama skiriama didžiosioms gamyboms. Komisija nustatė netitikimus tarp išteklių naudojimų įmonėms, verslumui ir savarankiškai dirbantiems asmenims. Reikėtų tuos aspektus stiprinti. Dėti. Ačiū. Thank you, Ačiū. Socialdemokratų šešėlinė pranešėja šis ir taip pat pasakysiu keletą pastabų Ponos Harking pranešimas tikrai buvo labai stiprus, labai gerai parengtas ir tai yra geras pagrindas tolesnėms diskusijom, o galbūt iš viso nebereikės diskusijų. Mes diskutavome e, susitikę EDF posėdžiuose. Ir matome, kad klausimai mūsų darbo atvarkėje paprastai yra susijęs su veiksminga priekybos politika. Tai yra svarbu. Ir tai turėtų padėti mums rasti susitarimus, kurie nereikštų, kad mes vieną ranką atimamą kitą duodame, kai yra labai daug biurokratijos. Komisija turėtų atlikti poveikio vertinimus, kad priekybos susitarimai leistų užtikrinti geresnius rezultatus. Tai yra svarbus išeities taškas. Taip pat reikia paminėti ES kokybės sistemą, kai yra planuojami pokyčiai ir restruktūrizavimas. Šiais metais mes aptarėme tą sistemą ir jos įgyvendinimą. Matome prašymų skaičiaus padidėjimą globalizacijos fondui ir tai rodo, kad sistema nėra pakankama e, siekiant restruktūruoti. Tai gali būti naudingas dalykas, bet pranešėja ponia Harkin yra pateikusi geresnį pasiūlymą, bet žinoma, viską galima būtų aptarti, dėl visko diskutuoti. Gal vėl atėjo laikas parengti teisinę sistemą dėl restruktūravimo dabartinio globalizacijos fondo. Galėtume ir tai įvertinti ir aptarti. Aš taip pat manau, kad turime atidžiau vertinti, kaip yra vertinamas globalizacijos fondo poveikis ir atlikti reikiamus pokyčius, kad tas e, poveikis būtų tinkamai įvertintas. Turime išplėsti globalizacijos fondo taikymo sritį. Turime užtikrinti, pas, įvertinti, kokį tai turės poveikį. Praeitie buvo raginami, buvome raginami atlikti išorės vertinimą. Bet problema yra tokia. Viena ranka imame, kitą duodame ir diskusijos, kurios vyko EGF posėdžiuose, buvo kalbama apie atsakomybę, apie galimybės priekybos sektoriaus e, žmonėms mūsų sistemoje. Ir tai gali mus vesti prie to, kad Europos globalizacijos fondas turėtų būti labiau naudojamas mažoms ir vidutinėms įmonėms, o ne netinkamai naudojamas didžiulių tarptautinių įmonių siekti visai netiems tikslams. Toks provokatyvus klausimas galėtų būti keliamas, kuris galėtų leisti mums dirbti toliau. Dabar suteiksiu žodį. Pone Makenta, jūs taip pat šešėlinė pranešė, prašau. Ačiū pirminkė. Aš noriu kalbėti ECR šešėlinės pranešėjo vardu. E, jis šiandien negalėjo dalyvauti ir dėl to atsiprašo. Norime padėkoti Marian Harkin už jos atliktą darbą, rengiant pranešimą. Pranešimas labai gerai subalansuotas, paremtas faktais. ECR džiaugiasi galimybę šiame komitete renkti tokį pranešimą. Mes manome, yra svarbu, kad visos ES išlaidos, įskaitant ir išlaidas prie globalizacijos fondo, kad tai būtų labai atidžiai tikrinama. Kaip žinote, ECR išsakė susirūpinimą dėl globalizacijos fondo veiksmingumo ir pridėtinės vertės. Norėčiau pradėti nuo bendro pobūdžio pastabų pono Geraka vardu. Mes nenorime, kad globalizacijos fondas būtų naudojamas kaip priemonė, kuri subsidijuoja nacionalinių lygių taikomus požiūrius. Mes norėtume, kad jis būtų naudojamas kaip priemonė, tuomet, kai valstybės narės nesugebėjo tinkamai veikti. 18 pastraipą apie tai kalbama. Nemažai paraiškų galima pagrysti, kad jos atitinka taisyklės nustatytas reglamente. Bet buvo nemažai atvejų pastaruoju metu, kurios sukėlė nemažą susirūpinimą. Pavyzdžiui, Air e France atveju kurios pareiška yra, kaip, gali būti vertinama kaip rinka iškraipanti priemonė. Nes tai tikrai nėra tikslas globalizacijos fondo. Tai yra C ir E konstatuojamose dalise. Dėl reglamento taikymos ryties išplėtimo. Čia mums kelia susirūpinimą tai, kad išplėtus taikymos rytį, įtraukus savarankiškai dirbančius žmonės ir jaunus nedirbančius nesumokančius žmonės, mes galime pernelyg išvaistyti fondus ir sumažintume e, fondo veiksmingumą. Nenoriu pasakyti, kad ECR pasisako už biudžeto didinimą globalizacijos fondui, bet džiaugtumės galimybę paieškoti būdų, kaip tas fondas galėtų būti tikslingiau naudojamas, labiau sufokusuotas kad būtų galima pinigus e, leisti veiksmingiau. Siūlymas plėsti taikymo sritį, siekiant kompensuoti prekybos srityje e, išiškėjusius trūkumus, būtų netinkamas kelias. Audito rūmai pateikė nemažai pastabų, į kurios atsižvelgta naujame reglamente, bet yra ir kitų reikalavimų ir pastabų. Pavyzdžiui, nemažai globalizacijos fondo priemonė gali būti tinkamos e, Europos socialiniam fondui naudoti. Ir nemažai e, valstybių narių vis dėlto pirmenybė teikia socialiniam fondui. Reikėtų pasižiūrėti, kaip būtų galima integruoti global, globalizacijos fondo e, tam tikrus tikslus į socialinį fondą. Ten yra, e, tai yra trečioje pastraipoje pranešimo. E, Audito rūmai padarė išvadą, kad egzistuojantys duomenys nėra pakankami, pakankami siekiant e, įvertinti veiksmingumą. Ir tai kelia klausimą dėl to, kad stinga įrodymais pagristos politikos, kai kalbame apie reglamentavimą. Audito rūmų ataskaita 2013 metais buvo pateikta ir jau vyko diskusijos dėl naujo reglamento. 2014-2020 metams. Galbūt reikėtų pažiūrėti, kaip teisės aktų kuriejai galėtų glaudžiau bendradarbiauti su auditorumais, siekiant užtikrinti, kad daugiau įrodymų būtų įtraukta į mūsų politikos formavimą. Galiausiai norime padėkoti pranešėjai poniai Harkiai už jos atliktą darbą ir laukiame tolesnio darbo konstruktyviai dirbti toliau ateinančiomis savaitėmis. Ačiū. Dėkuoju dabar sutiksiu. Žodį ponė Lin Boylan, prašau. Atsiprašau. Aš taip noriu padėkoti pranešėjai už jos nuveiktą darbą, rengiant pranešimą. Noriu pritarti anksčiau kalbėjusiems. Komisija turėtų numatyti priekybos politikos sprendimus, kokį tai turės poveikį ES darbo rinkai ir įvertinti globalizacijos fondo panaudojimą. Komisija turi ne tik labiau prognozuoti galimą poveikį, bet ir suteikti apsaugą darbo uh, vietoms dabartinėje strategijoje, taip pat įskaitant ir TTIP dėrybas. Norėčiau, taip pat turėtume pasimokyti iš globalizacijos fondo gyvendimo mano šalyje, Airijoje kai e, buvo atleisti darbuotojai ir būtų galima pasinduoti globalizacijos fondo pagalba. Milijonai eurų buvo ne, nepanaudoti, neapsarbuoti ir sugrau, sugražinti komisijai. Apie 4 milijonai e, globalizacijos fondo lėšų, jeigu jos nebus panaudotos iki rugsėjo, turės bus gražintos komisijai reikėtų užtikrinti informacijos reikalavimų įgyvendinimą. Galima būtų siūlyti reformas, reikia užtikrinti didesnį skaidrumą šiame procese, pagerinti paramą jauniems žmonėms, kuriems reikia darbo, mokymų, reikia dalytis patirtimi tarp valstybių narių. Esu tikra, kad yra valstybių narių, kurios e, turi geros patirties. Programos vidurio laikotarpio ataskaitos turėtų būti privalomo pobūdžio. Taip pat reikėtų įtraukti informaciją apie įvertintas išlaidas ir taip pat informaciją, kaip išvengti lėšų neįsisavinimo. Dėl nedirbančių nesimokančių jaunuolių svarbu išlaikyti priemonės, kurios yra numatytos tokioms jaunimo, šiai jaunimo kategorijai. Ir reikėtų pritaikyti globalizacijos fondo, fondo programas, kad jos atitiktų nūdieną. Pritariu pranešėjai dėl jaunų nesimokančių žmonių, reikėtų vertinti jų poreikius Paprastai jie nėra neįtraukiami tarp tikras valstybinės institucijas, nepakanka informacijos. Reikėtų konsultuoti su nedirbančių, nesimokančių e, jaunuolių kategorija. Airijoje yra ir kita problema, pranešė apie tai kalbėjo Nemažai valstybių narių pradeda šį procesą, kai pateikiamas prašymas ir laukiama patvirtimo, bet taip nėra Airijoje. Iš šešėlinių pranešėjų posėdžiuose tai išriškėjo. Kitas dalykas dėl daugiamečių mokymo kursų, kurie galėtų būti teikiami po to, kai programa baigiama. Jeigu perinama prie trečio ligmens mokymo, dauguma tų kursų trunka trijus metus, bet dažniausiai finansavimas užtikrimas tik pirmiems dviejams metams. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai ir aš laukiu tolesnio darbo kartu su Alde uh, frakcijos nariais, kad būtų galima pasiekti Mm, kuo geresnių rezultatų. Ačiū. Monika Vana, jis notėjo. Ačiū, Monika Vana nėra, tačiau Jean Lambert yra. Prašom. Ačiū. Aš esu dar viena pakeitinė narė dėl Monikos Vana, kur negalėjo šiandien atvykti, tačiau man pateikė keletą pastabų. Noriu patikoti Marian Harkin už išsamų, išsamų pristatymą savo pranešimo. Dabar net aš suprantu, apie ką čia paskaitysiu. Apskritai, dėkojame Marijan už šį pranešimą ir iš esmės galime pritarti daugeliu idėjų. Viena iš problemų mums yra išmokų klausimas. Čia bus galima padiskutuoti mes manome, kad galbūt reikėtų mažinti 35 procentų ribą. Turbūt reikės apie tai pakalbėti su pranešėju. Taip pat sutinkame su tais, kurie sako, kad, kad reikia būti įsitikinusiems, kad priemonės, kurias finansuojamas iš EGF, nepakeičia valstybinarių įsipareigojimų dėl aktyvios darbo rinkos ir socialinio apsaugos priemonių. Mes norime užtikrinti papildomumą būtent EGF. Galbūt ateityje tai reikėtų patikslinti septintame straipsnėje antroje B dalyje, kad veiksmai, kurie yra įmonių ar valstybinarių atsakomybė, nebūtų finansuojamos iš EGF. Tačiau aš pati pasakyčiau, kad Dar su šešėlinis pranešėjas reikia aptarti MVI klausimą, kadangi vis didėjo susidomėjimas tiekimo grandinės atitikties klausimais. Reikėtų ir čia nepamiršti tos tiekimo grandinės dimensijos. Ir dabar dėl audito. Mus visus domina auditai kurie yra veiksmingi, pateikia tą informaciją, kurios reikia, o auditų daugilipiškumas nebūtinai mums tai užtikrina. Apie tai esame girdėję kalbant apie kitas rytis ir, aišku, reikėtų panalizuoti detaliau šį klausimą. Bet e, kolega, kurį aš pavaduoju, ir e, mielai toliau dirbs su pranešėjais ir šelėmis pranešėjomis rengiant e, šį pranešimą toliau. Ačiū toliau, Laura Agija. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti poniai Harkin pirmiausia už parengtą pradinį dokumentą, apie kurį galime pateikti keletą komentarų. Turiu keletą e, tokį techninį komentarą ir labiau politinį. Pirmiausia, aišku, kad komisija ir valstybės narės, jeigu jos nepatekė E, kiekybinės informacijos ir neturi kiekybinių tikslų, kai kalbama apie gražimą į darbo rinką, tai kelios maišties labai dažnai painiojamas e, SEF fondo panaudojimas su globalizacijos fondu. Nėra aiškių tikslų ir tai kelia problemų. Galbūt pirmiausia reikėtų išanalizuoti šį aspektą. Komisija žiaugiasi, kad bent 50 procentų e, žmonių yra pasiekiami. Tačiau reikia skirti tuos darbuotojus, kurie vėl e, grįžo į darbo rinką ir gavo EGF paramą ir tų, kurie gavo socialinio fondo paramą. Kitas dalykas, kurį pamirštame, yra kiek gaunama prašymų panaudoti EGF fondą, kaip tie prašymai įvertinti, kiek e, mažų įmonių nėra įvertinamos, nes jos netitinka fondo taisyklių. Aš gyvenu šalyje, kur darbuotojų skaičius, kurie gali kreiptis į EGF, neleidžia mums tokių dalykų išsiaiškinių, nes netitinka minimalių reikalavimų, kad būtų panaudotas EGF. Daugeliu atveju e, kreipiamas tuomet į socialinį fondą. Tačiau jeigu viską supainiojame, tai nelabai bus aiškus, kokiais žmonėmis čia reikia mes dirbame. Dar vienas dalykas, auditorumų 13 metų ataskaitoje tas atsilikimas nuo prašymo pateikimo ir GF panaudojimo yra 41 savaitė, todėl nestabina tai, kad nemažai bendrovių tiesiog kreipiasi į socialinį foną, nes jis veikia regioninių lygmenių ir reaguoja greičiau. Taip pat pagalvokime apie sprendimus, kad viskas veiktų veiksmingiau. Įsivaizduokime, 50 metais darbuotojas praranda darbą. Negalime panaudoti tokias priemonės kaip jaunimo garantija, negalime to žmogaus pasiūsti mokytis. Mokytis ko? Kalbame apie žmonės, apie šeimas, kurie yra kvalifikacijos. Yra dirbę reikšmingą darbą bendrovėje, kuri užsidarė. Reikia kažkokio tokio e, priderinto mokymo tokiems žmonėms, paramos priemonius, remti juos, kol jie pakeičia kvalifikaciją. Nes tokiam darbuotojui reikia kažką daryti toliau. E, kalbam apie 4 eurus už valandą. Ar įsivaizduojate, kad šeima galėtų išsilaikyti, gaudami to, tokią paramą. Tokie dalykai. Kai dėl globalizacijos, tai mes dažnai manome, kad Europos bendrovės, kurios užsidaro dėl konkurencijos iš trečių šalių pusės. Pažvelkime į kitą šio dalyko aspektą. Mane pradedant man pradeda kelti nerimą tai, kad dauguma bendrovių patiriančios krizę jau yra iškėlusios e, savo gamybą. Dar vienas dalykas, matome, kas vyksta su TTIP darybomis. O kai komisija taip pat padeda Kinijai įgauti rinkos ekonomikos statusą, mes prarasime milijonus darbo vietų. Ar visas tas problemas spręsime su EGF pagalba, turi, sulauksime problemų ateityje daug, nebūtinai. Globalizacijos fondas padeda spręsti jaunimo nedarbo problemas, jaunimo, kuris neturi įgūdžių ir nepatenka darbo rinką. Aš matau tam tikrą prieštaravimą. E, augimas prašymų EGF panaudoti nuo 2007 metų augo, tačiau ne vieną kartą matome, kad e, perkvalifikuotų žmonių skaičius, kurie vėl gavo darbą, nėra didelis. Tai problema yra didžiulė, kodėl taip vyksta. Na ir paskutinis dalykas - mažos bendrovės negali naudotis šio fondu, taigi kaip padėti joms. Aš, mes norėtume kažką pasiūlyti, tačiau ką? Ar prieš leisdami bendroviai kreiptis į globalizacijos fondą, visas priemonės išnaudojame, kad ta įmonė išliktų gyvybinga, ar yra būdų, gal yra būdų kitų padėti bendrovėms, ar čia vienintelė alternatyva. O bendrovės, kurios atsiskiria nuo, nuo pradinės bendrovės ir perskelia kitur, jeigu jos yra gavusios Europos finansavimą, turėtų tuos pinigus gražinti. E, bendrovė gauna Europos pinigų, o po metų jinai išsikelia iš Europos. O didžiuliai žmonių skaičiai atleidžiami, turėtų būti aišku, kad mes nesutinkame su tokia praktika. Na ir mes pateiksime savo idėjas poniai Harken ir dirbsime kartu per šelnių pranešėjų posėdžius. Ačiū, mano visoto nėra. Ta ponas Marta yra. Merci bien. Labai ačiū. Mes žinome, kad šis fondas buvo įkurtas tam, kad būtų galima kompensuoti destrukciniams veiks, tuos destrukcinius veiksmus, kurie atsirado dėl globalizacijos. Ir matome, kad regionai labai kenčia nuo naujų priemonių, labai sudėtinga situacija darbo rinkose, daug jaunų žmonių, pavyzdžiui, e, išvyksta, o vyresni žmonės neturi darbą. Ir globalizacija e, yra tikrai realybė ir tai yra prekybos politikos auka, pokybo, e, politikos, kuri apsprendžiama ES lygmenį, tai yra jūsų. Ir Vyksta įvairios dėrybos, ganas laptai, kaip dėl transatlantinės partnerystės. Pone Agė taip pat minėjo Kiniją yra kitos šalis, e, kurios e, yra pagrindinė priežastis, dėl ko masiškai žmonės netenka darbo Europoje. Kitaip tariant, aš manau, kad mes e, dabar turime E, galvoti, kaip e, iš esmės spręsti globalizacijos e, sukeltas problemas. Nes dar galiu pasakyti, kad matome, kad lėšos skiriamos E, tam fondui, tačiau e, Graikijoje žmonės niekada negauna pinigų, jokios pagalbos. Aš nežinau, kas vyksta, bet paprasčiausiai išgaruoja to fondo pagalba ir mastai yra gana sukrečiantis. Taip pat, e, kaip jūs galbūt pastebėjote, aš kaip Prancūzijos atstovas Europos parlamente, E, sakiau, kad Prancūzija įmoka maždaug 8 e, milijardus eurų. Ir galbūt jį galėtų bent šiek tiek atgauti mūsų mokesčių mokėtojų pinigų, nes mes e, iš vis įmokame 22, o gauname atgal apie 10, apie 12. Ir Pone e, Harkin nieko daug nepasako savo pranešime. Ji taip e, aiškina, kas vyksta. Jis sako, kad e, analizė ekspost nėra labai aiški. Ji mini auditorius, Man atrodo, kad reikia kelti klausimas, kas moka visiems tiems advokatams. E, ar tai nėra e, daugia nacionalinės bendrovės, kurios išsikelia, kaip kad buvo Airijoje, paskui reikalauja, kad būtų sugražintos joms lėšos. Galbūt reikėtų netokioms e, advokatų kontoroms, o MVI teikti pagalbą, kad jos galėtų toliau veikti. Dar trys nariai nori pasakyti ir galbūt komisija sureaguos, o paskui steiksime žodį poniai Harkin. Jeigu norite, kad vertėjai būtų su jumis visą laiką, tai kalbėkite trumpai, nes baigsis jų darbo laikas. Pane Arena, e, mes e, visuomet e, girdime karikatūrinius tokius apibūdinimus, kuriuos pristato radikalai, bet aš savo ruoštų norėčiau padėkoti poniai Harkin už jos atliktą darbą. Deja, neturiu tiek patirties šioje srityje, ji jau labai seniai užsima šiuo klausimu. Uh, dirba ES mastu, bet e, e, aš norėčiau paminėti e, tam tikrus skyrius, tam ties tarnybos valstybės narėse ir man labai patiko tai, ką jis sakė apie Belgiją, kad ji suvokė, kaip reikia dirbti. Belgijos sistema E, reintegracijos, pavyzdžiui, yra e, gyventinama pasitelkus socialinius partnerius, viešasias institucijas, taip pat profsąjungas, darbdavius. Ir mes siūlome įgyvendinti struktūrinius e, pakeitimus reintegracijos srityje. Dar vienas dalykas, kai kurios funkcijos yra institucionalizuotos ir e, reikia, kaip kai kurie kolegos sakė, išlaikyti papildomumo principą, tai yra kalbėti apie papildomas priemonės prie to, ką daro kai kurios valstybės narios. E, kai kurios šalis, pavyzdžiui, galbūt prašo daug, bet gauna mažiau kaip finansavimo dalį, nes dalį išlaidų padengia pačios valstybės arba socialiniai partneriai. Ir galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti vietos lygmenių geresnę paramą darbuotojams. E, mes darbo grupėje E, globalizacijos padarinių fondo kalbėjome apie vertinimą, e, tarpinį vertinimą fondo veiklos ir norėčiau e, pasakyti, kad reglamento 20 straipsnis kol kas neaiškus yra komisija tarpiniai peržiūrė, pusiaukelės peržiūrė gali pasitelkti išorės vertintojus, bet man atrodo, kad reikėtų pakeisti iš straipsnį, nes kitaip e, reikės komisijai paaiškinti, kodėl jis samdo išorės e, vertintojus, nes e, parlamentas turi prižiūrėti, kaip įgyvenama šis reglamentas ir dėl to mes prašome, kad komisija paaiškintų, kodėl samdomi tie išorės vertintojai arba kad būtų pakeistas šis straipsnis. Uh, Dėl politinių nuomonių. Man atrodo, kad šiuo metu fondas teikia tarsi palietyvinį gydimą. Aš nesutinku su komisijos nare Malstrom. Ji pristatė naują prekybos strategiją, tai yra dokumentas atspindintis e, naują tarptautinės prekybos strategiją. E, Jis sako, kad bus prarasta darbo vietų, bet tuo pačiu metu e, galės tuo pasirūpinti globalizacijos padarinių fondas. Aš nesutinku su tokiu požiūriu. Mes turime tarptautinės priekybos klausimą svarstyti ne taip, kaip ką tik kalbėjo ponas Martan, kai viską matome tik juodai bet mes turime analizuoti pozityves ir negatyves pasiekmes tarptautinės prekybos. Taip bus poveikis tam tikriems sektoriams, tikriems regionams e, darbo vietų požiūrių, bet taip pat reikia numatyti tam tikras galykas ir regionams ar sektoriams e, numatyti e, persiorientavimo galimybės kad jie galėtų prisitaikyti, nes jie labiausiai nukentės nuo to globalizacijos veiksnio. Ir e, taip pat e, reikia e, numatyti didesnės galės globalizacijos fondui, kad būtų galima iš anksto prisitaikyti prie tam tikrų pasiekmių. 250 tūkstančių mažiausiai pagal komisijos paskaičiavimus, daugiausiai 3 milijonus darbo vietų prarasime Tai yra e, susiję su prekyba su Kinija, tiksliau dėl Kinijos rinkos augimo, bet tuo pačiu metu dabar reikėtų mums galvoti, kaip iš anksto užbėgti tam už akių ir, ir spręsti problemas. Tai e, turime suprasti, kad 500 milijonų eurų mums nepadės. Reikia galvoti, kaip sustiprinti Europos globalizacijos pasiekmių e, fondą. Dar vienas dalykas, kai mes e, žiūrime į procentus, kai žiūrime, pavyzdžiui, ką viena įmonė daro, kokia svarbi yra vienam regionui, tai mes galbūt galime tada tinkamai pakoreguoti paramos lygį. Ir jeigu, pavyzdžiui, tam tikrame e, regione, kuris plėtoja vieną kokią nors gamybos rūšį ir yra e, visos įmonės gali nukentėti, tai e, 80 procentų norma e, galbūt būtų labiau tinkama negu 50 procentų dėl to, kad e, įvykus, e, jeigu būtų uždarytos įmonės, tai tas regionas gali nukentėti nuo masinio gyventojų išvykimo. Aš šiandien ryte kalbėjau su vietos tam tikrų prekybos įmonių atstovais, kurie kalba apie tai, kad e, tuštėja e, regionai. Ir jie turi uždaryti savo įmonės dėl to, kad, pavyzdžiui, negali pasinaudoti jokią paramą ir reikia galvoti, kaip toliau išgyventi tuose regionuose, kaip e, plėtoti vietos e, komerciją, e, kaip užtikrinti, kad visiškai neištuštėtų tie regionai. Reikia e, galvoti, kaip padėti ne tik tiesiai nukentėjusiems žmonėms, bet ir kaip padėti, pavyzdžiui, prekybininkams, kad jie galėtų e, sustiprinti savo pozicijas. Dėl e, 35 procentų paramos žmonėms, kurie praranda darbą. Žinau, kad šis fondas nėra e, priemonė, kur užtikrina darbo netekusiems žmonėms pajamas, bet kur kas yra sunkiau dirbti su žmonėmis, kurie ne tik, kad neteko darbo, bet ir gyvena skurdžiai. Kitaip tariant, e, tie žmonės e, negali siekti naujos kvalifikacijos, jeigu jiems nėra padedama ir tokiu būdu mes e, neleidžiame vietos lygmeniui e, vystytis, nes tas žmogus praranda viską ir nebeturi jokių galimybių. Ir reikėtų pagalvoti apie paramą pajamoms tų žmonių, kurie netenka darbo dėl globalizacijos. Danšačiai. Ačiū, ponia Muranšatie. Ačiū, pirinkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Marian Harkin už puikų darbą. Jis puikiai išmano globalizacijos fondo veiklą ir jos žinios šia, šioje temoje ir jos sažiningumas ir darbšmu, darbštumas e, tikrai kelia pagarbą. Pirmas dalykas, dėl ko norėčiau pasisakyti apie tai dar nebuvo kalbėta. Šis fondas yra nepakankamai įvertintas, nepakankamai žinomas, ar dėl to, kad mes nepakankamai skleidžiame informaciją apie tą fondą. Ir nemažai ministrų valstybėse narse net nežino apie tokio fondo egzistavimą, nors jie turėtų būti tų projektų nešėjai nacionaliniu lygiu. Šis fondas netgi nežinomas regioniniu lygiu. Čia aš pritariu tam, kas sakė ponia Arena tik. Ir galiausiai, kodėl jis nežinomas, ar dėl to, kad apie tai per mažai kalbama, nenorima įskleisti e, e, informaciją, ar dėl kokių nors, dėl kokių nors kitų priežasčių. Aš pritariu ir ginu šį prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Aš nuo 2007 metų dirbu ir aš matau, kiek pastangų yra dedama, e, norint padėti darbuotojams ir įmonėms. Jeigu jis būtų tinkamai gyvendinamas ir tinkamai naudojamas, jis iš tiesų padeda persimokyti darbuotojams Ir to fondo panaudojimas tikrai padeda modernizuoti įmonėms, kurti naujas gamybos linijas. Ir tie e, darbuotojai, kurie buvo perkvalifikuoti, jie gali e, pradėti naują e, profesinį gyvenimo etapą. Ir tas fondas tikrai turi daug pridėtinės vertės. Pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl kontrolės. Visiškai pritariu gerbiamai Marijan. Taip, ir nelik daug yra kontrolės. Galbūt reikėtų kalbėti apie 6 procentus įnašų ir kalbėti apie pernelyg didelį kontrolės lygį. Tai, tai, čia yra labai neproporcinga padėtis. Dar vienas dalykas, dėl ko norėčiau pasisakyti. Tai yra ta nauda, kurią gauna mažos ir vidinės įmonės iš e, globalizacijos fondo. Jeigu yra nukentėjęs e, regionas arba tam, tikr, tam tikri tam tikros teritorijos yra mažos ir vidinės įmonės, netgi e, ypatingai mažos įmonės, kurios galėtų gauti naudos iš globalizacijos fondo. Pavyzdžiui, tekstilės sektorius Portugalijoje, medžio sektorius Ispanijoje. Čia mes tikrai galime pasirūpinti, kad maž, mažos ir vidinės įmonės ir itin mažos įmonės galėtų gauti naudos iš to fondo. Uh, tam e, reikėtų pritarti, nes tai neturėtų būti tas fondas, iš kurio naudos gauna tik tai didžiosios įmonės. Įmonės nukentėjusios regionuose ir tam tikros ekonomikos sektoriuose taip pat e, galėtų gauti naudos iš globalizacijos fondo. Aš pasakau už tai, kad reikėtų pasirūpinti, kad to globalizacijos fondo tolesnis vystimasis būtų aiškus, suprantamas, apie tai būtų skleidžiama informacija ir kad darbuotojai gautų iš to naudos. Aš pritariu tam, ką sakė Marian, dėl būtinybės, kad reikia didesnio iškumo dėl statistikos, dėl skaičių. Kitas klausimas yra susijęs su globalizacijos fondu ir krize. Krizės akivaizdoje gal sunku geriausiai vertinti naudą ir kai kuriuose sektoriuose reikėtų išlaikyti tą savoką, kad tie, kriziai, kad tie sektoriai dar yra krizės situacijoje kad e, būtų galima toliau tinkamai naudoti globalizacijos fondą. Taip pat aš pas, pasisakau prieš supletkimo į vietą globalizacijos fondo ir socialinio fondo. Tai tikrai yra skirtingi fondai su skirtingais tikslais. Ačiū, Tliau Ole Kristinsen. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai už puikų pranešimo projektą. Iš šeštoje dalyje kalbama apie tai, jog nereikėtų taikyti šio fondo kaip intervencinės priemonės dėl darbų pradimų įvykusių dėl e, priekybos strategijų pakeitimų ES lygių. Tai nėra sąžininga nei įmonėms, nei darbuotojams Europoje, kurie atsitiktinai nukentėjo nuo priekybos ginčių dėl sprendimų primamų ES lygių. Tai ne įmonės, kurios priminė, priemė blogus sprendimus, tai nėra darbuotojų klaidos ar kaltė, bet jie būtent nukenčia. Pasižiūrėkime Rusijos embargą. Visą tai turi poveikį Europos e, ekonomikai, nors ir ribotai, bet vaisių sektorius labai nukentėjo. Pasiekmes yra tokios kad nedidelės darbuotojų grupės labai nukenčia dėl to tebesitenčiančio konflikto tarp ES ir Rusijos. Labai daug darbo vietų prarasta, bet embargas veikia skirtingų sektorių šalis ir regionus skirtingai. Dėl to aš manau, kad parlamentas turėtų raginti tikslingą peržiūrą e, nuostatų ir remti darbuotojus, darbuotojus ir įmonės, kurios nukentėjo nuo priekybos konfliktų. Aš tikiuosi, kad bus plačiai pritarta šiam pasiūlymui. Ačiū. Ar komisija norėtų ką nors pridurti prieš man suteikiant paskutinį žodį pranešėjai? Komisija, trumpai kalbėsiu, nes jūs prašėte kalbėti trumpai. Pirmiausia, pranešimas yra labai naudingas, jame pripažįstami tie pakeitimai, kurie padaryti naujų reglamentus stengiant įveikti tam tikrus trūkumus nustatytus e, praėjusiu laikotarpiu. Mes sutinkame, kad Europos globalizacijos fondas, jo vaidmuo yra solidarumo priemonė, sprendžiant nepaprastąją padėtį rinkoje. Bet turiu priminti, kad socialinis fondas turi specifinius investavimo prioritetus. Pritarė, remia įmonės, kurios e, linkusios keistis, Ir mes nemanome, kad globalizacijos fondas turėtų apimti laisvos priekybos susidarimų poveikį. Nes socialinis fondas yra atsakingas už pokyčių prognozavimą. Šimto procentų e, tikslas nėra, nėra realistiškas kiekybiniai tikslai, kuriuos turėtų nustatyti valstybės narės. Dažnai komisija prašo vis daugiau informacijos iš valstybių narių, o dabar po šešių mėnesių nuo intervencijos valstybės narės turi pateikti galtinę ataskaitą. Ir aš čia noriu pasakyti, kad kai kurios valstybės narės nenoriai teikia galutinės ataskaitas. Tik kelios valstybės narės skaidriai pateikė prašomą informaciją ir tai yra geras pavyzdys. Du kart per metus rengėme susitikimą su Globalizacijos fondo nacionaliniais koordinatoriais ir prašome jų, kad kai valstybė narė rengia prašymą naudotis ketvirtos straipsnio antros dalies galimybėmis, tai yra paprašyti įtraukti mažas ir vidutinės įmonės. Iki šiol girdėjome, kad gali būti administracinių trūkumų sistemoje, kai prašymuose pamtas didesnis skaičius įmonių. Bet mes ir toliau tiekėme paramą valstybėms narėmis. Ir koordinavimo posėdžiuose valstybės narės pateikė savo atvejus ir mes manome, kad tai yra geras pavyzdys valstybėms narėms, jų atstovams gauti daugiau informacijos apie tuos atvejus, kurie, kuriais buvo suteiktas finansavimas. Europos parlamentas taip pat dalyvauja vertinant kiekvieną atvejį. Su globalizacijos fondo grupe džiaugiamės, kad jūs laikėte sutrumpintų galtinių terminų Mes galime dabar iki šiol naudotis įrodymais patiktais ir, ir skaičiais iš tų atvejų, kurie buvo finansuoti. Galime analizuoti tik tai tuos atvejus. Tik vienas buvo atmestas atvejis, kai patikti įrodymai buvo nepakankami. Dėl paties globalizacijos fondo gyvendinimo pobūdžio yra vykdomi auditai ir jų visada yra daugiau nei vienas auditas. Jeigu daugiau auditų vyksta iš komisijos pusės, reikia susidarimo su nacionaliniais auditoriais, siekiant patikimų audito rezultatų. Aš manau, aš esu dėkinga už labai išsamų ir detalų pranešimą, kurį parengė ponia Harkin. Pritarėm daugeliu į dalykų, didžiai daliai dalykų, bet manome, kad visada galime tobulinti. Turime sukaupti daugiau patirties ir, žinoma, aktyviai dirbame toliau su valstybės narėmis. Adam Harkin. Ačiū, ponia Harkin, prašom. <clears throat> Na, kadangi turiu tik tai dvi minutės, tiek man ir be prireiks nekalbėsiu apie dalykus, apie kuriuos jau kalbėjome, tačiau aš pasimžėjau viską, ką pasakėte. Paminėsiu dalykus, kurių dar neaptarėme anksčiau. Vienas iš jų, kaip jūs minėjote, pirmininkė, pokyčių ir restruktūrizavimo kokybės sistema. Apie tai reikėtų daugiau pakalbėti, nežinau, kaip čia veiktų tas dalykas, tačiau aš mielai apie tai padiskutuosiu. Ne vienas sakė, kad fondas nėra gerai žinomas ES, tai yra svarbu, svarbu skleisti informaciją tiek tarp darbuotojų, tiek tarp politikų. Manau, e, e, norėčiau panaudoti vieną žodį apie GF, kurį panaudoja Marija Arena. Tai yra papildomumas, nes jeigu to nebus su EGF, tai jis netliks savo vaidmens. Reikia užtikrinti, kad jis padėtų e, darbuotojams. Daug kas kalbėjo apie tai, šiol svarbu paminėti vėlgi, kad tai, kad turime būti aktyvesni, užtikrinant, kad darbuotojai ir MVI galėtų pasinaudoti fondų. Komisija sakė, kad kai kurios e, valstybių narių ataskaitos nebuvo prieinamos. Mes turėtume paraginti, kad tos ataskaitos būtų skaidriai teikiamos. Na ir kolega Kristiansen jums pasakysiu. Manau, kad šeštos skyriaus dalis, šeštos dalies tikslas buvo toks. Jeigu pažiūrėsime ankstesnį komisijos pasiūlymą dėl esamo reglamento, ten buvo pasiūlyta, kad įtraukti ūkininkus. Parlamentas su tuo nesutiko, tuo metu tai buvo laikoma tiesiog e, Merkosiūros sudarimo e, figos lapelis, kuris turėjo įtaką tam tikriems žemės ūkio sektoriams. Aš girdžiu, ką jūs sakote, tai yra šiek tiek kitoks dalykas ir mes aptarsime tai. Aš tiesiog nenorėjau, kad priekybos komisarai ankstesnis ar dabartinis skleistų mindėjas, kad e, fondas, kuris turi 150 milijonų per metus, galėtų e, finansuoti dalykus, kurie išsakomi dabartinėse pasiūlymuose. Jūs kalbėjote apie prekybos konfliktus. Galbūt, galbūt galima apie tai pagalvoti, bet reikia pakalbėti. Jeigu nepaminėjau to, ką kai kas galbūt paminėjo, e, aš užsirašiau viską, tačiau nenorėjau minėti senų dalykų, nes jau laikas baigti posėdį. Ačiū. Bent jau turbūt supratome, supratote, kad labai visi jūs labai giliai ir visapusiškai įsigilinate į globalizacijos fondą. Terminas pakeitimams yra balandžio 25 diena, ne jau greitai. Pakeitimų svarstymas gegužės 24. Balsavimas komitete 15-16 birželio ir į plenarinę sesiją pranešimas pateks po vasaros atostogų, turbūt rugsėjo mėnesį. Taigi baigiame turbūt šios dienos darbo atvarkės svarstymą. Sustinkame vėl rytoj iš ryto 9 val. Ir pradėsime nuo priekybos susitarimo tarp ES ir Korejos Respublikos. Taigi bus gera pradžia iki ryt. Thank you. I'm losing my voice. But, uh...